Pakistane, kurie yra pasiryžę kovoti su terorizmu ir ideologiniu e, smurtu, kad jiems suteiktumėm pagalbą. Ačiū. Dėkui, gerbiamo komisijos narė. Yra keletas. Mes išsiuntėme pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto, balsuosime dėl jos vėliau, o dabar perėsime prie kitų darbo tvarkės klausimą, padėtis kambožė. Žodis ponė Gomes. Dėkui. Besivystančiame pasaulyje žemės grobimo problema puikiai matosi Kambožoje, kur maždaug 400 tūkstančių žmonių neteko gyvenamosios vietos, neteko e, jiems priklausančios žemės. Ta žemė iš jų atėmė vietos valdžia. Žemės atiminėjimas, kuris tarsi įgalinamas paskutiniais įstatyminiais pakeitimais, didina neligybę taip pat kenkia tvariam vystimuisi ir kvestionuoja vyriausybės legitimumą. Situacija tik tai blogėja dėl to, kad yra imamasi veiksmų prieš aktyvistus ir kovotojus už teisės. Ir tokie veiksmai yra nepaka, neapkaltinami. Todėl mes raginame įgyvendinti skaidrę ir patikimą teisės sistemą, bendradarbiaujant su pilietinė visuomenė. Taip pat manome, kad reikėtų užtikrinti nacionalinius standartus, pagal kuriuos būtų atlyginama nukentėjusiems asmenims. Aš taip pat raginu vyriausiai galiotinę ir komisiją atidžiai e, nutraukti Europos įmonių veiklą Kambožoje ir užtikrinti, kad e, nebūtų palaikomas e, toks piknaudžiavimas. Ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat apgailestauju dėl padėties Kambodžoje. Kaip žinote, e, ten keturi žmonės buvo apkaltinti valstybės išdavimu, jie buvo nubausti. Ir taip pat yra ir vienas radio transliuotojas, kuris kritiškai pasisako prieš valstybės žingsnius. Kaip žinote, e, visa žiniasklaida Kambodžoje yra kontroliuojama vyriausybės ir 2013 metais Kambodžoje vyks rinkimai į parlamentą, todėl komisija turėtų imtis visų įmanomų žingsnių, kad būtų užtikrinta rinkimų stebėjimo misija Kambodžoje. Tik tokiu būdu bus galima tinkamai išanalizuoti situaciją ir užtikrinti skaidris rinkimus. Ačiū, panas Tenok, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kambodža toli nuėjo, e, tačiau dabartiniai įvykiai parodo, kad dar daug turi būti padaryta. Šį parlamentą labai neigiamai veikia e, žinios apie suimtus žmonės. E, šimtai tūkstančių žmonių yra iškeldinami, trūksta skaidrumo, yra susidarojama su opozicijos atstovais. Mes manome, kad ES turėtų dėkti demokratijos vertybės Kambodžoje. Tik tokiu būdu žmonės galės demonstruoti be baimės, o žmonės galės e, pasirinkti ir kurti stabilias bendruomenės ne, be iškeldinimo. Ačiū, ponas Maštalka. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau paremti kairiųjų e, frakcijos pasiūlymą rezoliucijai. Jungtinės tautos pateikia skirtingus duomenis. Pavyzdžiui, žmogaus išsivystymo indeksas rodo vienus duomenis. E, pagal juos E, Kambodžai tenka 139 e, vieta, Belgijai 19. E, daugiau, kiek daugiau nei vienas doleris BVP tenka vienam žmogui Kambodžoje. 28 procentai visų Kambodžos gyventojų turi pragyventi iš vieno dolerio per dieną. Iškyla klausimas, Kokių e, žingsnių ėmėsi Europos parlamentas siekdamas, kad um, Kambodžos žmonėms sektųsi geriau? Pone Lochbiller. Ačiū, ponia pirmininkė. E, Kambodžos politiką ženklina savivalė. Per pastaruosius metus daugiau nei keli šimtai tūkstančių žmonių buvo iškeldinti iš savo žemių. E, Reikėtų keisti šią politiką, tačiau žmonės nepasitikė e, savo vyriausybę ir toliau vykdoma neteisingo iškeldinimo politika ir žemės nusavinimo politika. Reikėtų kuo greičiau užkirsti kelią e, šiems atvejams. Be to reikėtų patikrinti, kodėl daugiau kaip 200 įmonių e, buvo suteikta ekonominės žemės koncesijos. E, tie žmonės, kurie kovoja už savo teisės, yra um, su jais susidorojama. Uh, Iš šios politikos e, pasipelno žemės ūkio ir pramonės bendrovės, kurios savo produkciją parduoda Europos Sąjungai. Reikėtų visus šios atvejus nepriklausomai ištirti ir atitinkamai sureaguoti. Dėkui, ponas Vatsonas. Dėkuoju, pirmininkė. Ministras pirmininkas Hun Sen jau 27 metus užima šį postą. Jis uh, vadovauja vyriausybei, kuri yra autoritariška ir korumpuota. Kai aš lankiausi toje šalyje, mačiau, kad žmonės gyvena baimėje, bijodami vyriausybės savavališkų veiksmų. Ir vis tik tai dėl ES pastangų teismų, nepaisant tų pastangų, teismų sistema nėra nepriklausoma, rinkimai nėra sąžiningi. Praėjusią savaitę ministras pirmininkas sulaukė grasinimų iš dviejų opozicijos partijų, kurios pagrasino boikotuoti kitais metais rinkimus. Ir jos, jo partija, jeigu jo partija laimėtų. Tai man primena pono Lukašenkos laimėjimą rinkimuose pritas mėnesį. Opozicija turėtų atlikti uh, skaidrų ir sąžiningą vaidmenį rinkimuose, bet tai nepavyks, jeigu nebus paramos iš užsienio. Ir aš džiaugiuosi baronienės Ešton išreikštų susirūpinimu dėl demokratų asociacijos vadovo ir jo kolegų, kurie buvo e, apkaltinti praėjusį mėnesį taip pat e, opozicijos vadovas Samui Ransi e, yra reikalingas mūsų dėmesio. Toliau dėl EPP ponas Kelam. Has... Ačiū, Kambodža padarė tam tikros pažangos link demokratijos, tačiau nerimavome dėl piliečių, kurie pasisako už žmogaus teises ir su kuriais valdžia elgėsi tarsi jie būtų įvykdę nusikaltimus prieš valstybę. Prieš 25 dienas keturi žmogaus teisų gynėjai buvo nusis, patekti į kalėjimą Ptompenio teismo. Toliau dėl žemės koncesijų politikos. Aišku, tai yra vidinė problema, tačiau per pastarąjį dešimtmetį beveik pusę milijono žmonių yra iš priversnai iškeldinti, iš jų atimti namai ir dėl to e, dar sustiprėjo skurdas. Prašau Kambodžos valdžios nutraukti tokius susidarojimus su um, teis, žmogaus gynėjais, politinių teisų aktyvistais. Turi um, ši valdžia laikytis tarptautinių standartų ir jungtinių tautų rekomendacijų. Ir galiausiai e, būtina įvykdyti moratoriumą dėl priverstinių iškeldinimų ir žemės atimimo. Socialdemokratų frakcijos vardu vienai minutiai. Gerbiamas pirmininkė, praėjusią savaitę, e, praėjusiais metais aš viešėjau Kambodžoje ir pats asmeniškai galėjau įsitikinti, kokia didelė visuomenė neligybė, kokia gaji korupcija ir kiek žmonių pečius slegia vis dar neapdorota istorinė patirtis. Besikurianti vartotojiška visuomenė turėtų būti mūsų paremta. E, tik e, įtvirtinus demokratiją šiai šaliai atsivers perspektyvos. Dabar žodžio ir susirinkimų laisvė faktiškai neegzistuoja e, ir yra pasmerktos. Busimi rinkimai galės būti pripažinti demokratiškais tik tuo atveju, jei jau prieš rinkimus bus galima užtikrinti būtiniausius žodžio ir susirinkimo laisvės standartus. Ačiū panas Rinaldo liberalų vardu vieną minutę. Ačiū pirmininkė kolegos komisarė. Uh, Kambodžoje yra didžiulių problemų, milžiniška korupcija, aplinkos apsaugos nepaisimas, susidarojimai su žmogaus teisų gynėjas, tai yra aiškiai diktatūra, kuri tik panašiai demokratija. Dar vienas dalykas apie šią valstybę. Uh, tarptautinė bendruomenė atrodo yra pasirengusi ramiai savo sėdėti ir viską stebėti, tame tarpe ir ES delegacija um, vykusi. Uh, į Kambodžą vykusi delegacija nepakankamai griežtai išsakė savo poziciją, buvo nemažai diskusijų dėl Kambodžos ir vis tik tai aš norėčiau um, griežtesnės reakcijos, labai svarbu uh, galvoti ir apie labai svarbų žmogaus teisų apdovanojimą iš institucijų pusės, ypač reikia nepamiršti Samaransui atveju. Pone Gerling, EKR vardu. Dėkui. 2012 metais žmogaus teisų situacija Kambodžoje tik prastėjo. Teisų į žemę ir būstą pažydinėjimas tebe vyksta, taip pat yra suimami politiniai aktyvistai ir kovotojai žmogaus teisės. Mansun, Momsonando atvejis yra tik vienas iš pavyzdžių, kokia bloga yra žmogaus teisų situacija. Taip pat e, žemės nusavinimas ir atidavimas įmonėms yra dar vienas pavyzdys. Žmonių teisų pažydinėjimas yra iš tiesų labai gausus. Žmonės iškeldinami jėga, taip pat e, sumažinama prieiga prie žemdirbystėje tinkamos žemės. Nuo to nukenčia žmonių galimybės užsitikrinti pragyvenimą. Ir Kambodžos uh, žemės ir gamtinių išteklių teisingas valdymas būtų labai naudingas Kambožos gyventojams. Jis užtikrintų šalyje tvarų vystimasi, bet tam yra reikalingas vyriausybės tinkamas požiūris. Todėl aš raginu Kambožos vyriausybę ginti visų žmonių, žmogaus teisės, taip pat problemas spręsti taikiai, ypač kalbant apie rinkimus. Dėkui, ponė Girling. Toliau, ponas Kukan. Pone pirmininkė žmogaus teisų gynėjų bauginimas parodo, kad Kambodžoje nėra užtikrinama žmogaus teisės ir politinės laisvės. Visai neseniai Momsonando ir kitų aktyvistų nuteisimas 20 metų įkalinimo aiškiai rodo, kad toks atvejis ir kiti atvejai yra visiškai nesažiningi, o politiškai motivuoti žmogaus teisų padėtis Kambodžoje kelia rūpestį. Todėl mes tu, reikia reikalauti, kad būtų paleisti asmenys kritikuojantis vyriausybę. ES yra viena didžiausių donorių Kambodžoje. Todėl mums tokia sunki situacija ten turėtų mus šiek tiek sujudinti ir mes turėtume per būsimą Europos ir Azijos viršūnių susitikimą apie šį klausimą aiškiai kalbėti. Dėkui, ponia Kukan. Toliau vieną minutę, ponė Kretsu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad Europos Sąjunga kaip pagrindinė donorė Kambodžoje turėtų būti daug griežtesnė ir reikalauti Kambodžos vyriausybę įgyvendinti rinkimų reformas, kurių dabar reikalauja tarptautinė bendruomenė. Kambodžoje situacija tampa vis nestabilesnė artėjant rinkimams kitais metais. Manau, kad tai turėtų uh, E, tokiu argumentu turėtų pasinaudoti ir Europos komisija ir pareikalauti, kad Kambožoje rinkimai vyktų atitinkant ir laikantis visų jungtinių tautų konvencijų reikalavimų. Taip pat masiniai žemės nusavinimai ir kiti atvejai yra nepriimtini. Mes turime reikalauti, kad nedelsant būtų padleisti visi asmenys kritikavę Kambožos režimą ir taip pat, kad būtų užtikrinta laisvė opozicijos veikėjams. Dėkui. Ačiū. Viena minutė, poniai Vikstram. Ačiū pirmininkė. Prieš kurį laiką e, buvau, aplankiau Musako Konsų Kambodžą, savo draugą ir bičiulį, ir ta situacija ten mane sukrėtė, o tie vaizdai tikriausiai lydės mane visą gyvenimą. E, E, daugelis e, šeimų e, tapo žemės valdų ir namų konfiskavimo aukomis. Statydami tos namus ir tose žemėse tos šeimos dirbo dešimtmečius. Dabar tie žmonės neturi nei teisų, nei paramos. ES programa Viskas išskyrus ginklus yra puikia iniciatyva, tačiau realybėje ši programa turi ir labai blogų pasiekmių, todėl kad cukraus gamybos kompanijos e, pagrobia žemės sklypus ir ten ją, ją išnaudos savo tikslais. Tūkstančiai hektarų žemių dabar yra pagrobti ir juose auginamos cukranendrės. Manau, kad ES turėtų atsisakyti šio susitarimo ir priversti Kambodžą, reikalauti, kad Kambodža um, suorganizuotų skaidris rinkimus. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų, panas Šogol. kambodzsai hatóságok utóbbi években tett intézkedései egyértelműen visszalépésnek minősthetőek. Panašu, kad e, tos priemonės, kurių buvo imtasi, nėra geros ir e, vyksta žemės užgrobimas ir visa tai demonstruoja, kad e, vyriausybė pamina bet kokias demokratinės vertybės. Todėl ES kaip didžiausia donorė turi imtis konkrečių žingsnių ir neleisti, kad teisės būtų pažeistos. 2013 m. Liepos mėnesį Kambodžoje turi vykti demokratiniai rinkimai, nes priešingų atveju bet kokie susitarimai, e, tame tarpe ir dėl lengvatinių prekybos e, e, sutarčių ir sąlygų su Kambodža turėtų būti panakinta. Ačiū, ponia Makovei. Ačiū pirmininkė. Nuo Paryžiaus taikos sutarimo 91 metais Kambodža stengiasi pagerinti demokratijos žmogaus teisų situaciją. Pastaraisiais metais vis tik tai Kambodža žengė žingsnį atgal um, link korumpuotos sistemos, kur yra daug gazdinimų ir smurto, o ne atviros demokratijos. Kaip stambiausia donorė Kambodžai, uh, ES turi rimtai įtakoti Kambodžos vyriausybės Kambodžos veiksmus ir turime panaudoti savo įtaką, kad Kambodža pakeistų savo rinkimų politiką, kad galėtų vykti laisvi, sąžininkai rinkimai. Jeigu uh, vyriausybė suformuota gazdinimu um, ir korupcijos pagrindu, aišku, kad tai tik tai skleisis. Ir toliau bus taikomas smurtas prieš taikius demonstrantus. Mes kaip sąjunga turime užtikrinti, kad Kambodža um, nenukryptų, iš, neiškryptų iš savo kelio link demokratijos. Ačiū, ponia Geringer. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. 91 metais Kambodža pasirašė susitarimą, mm, kuriame buvo įsipareigota saugoti žmogaus teisės. Po 21 metų e, vis dėlto nepriklausomos žiniasklaidos nėra. Yra paminamos bet kokios žmogaus teisės ir tai yra įprasnė darbo atvarkė. Praėjusiais metais 13 e, moterų surengė taikius protestus e, dėl naujos žemėvaldos politikos. Demokratų susirinkimo vadovas buvo nubaustas 20 metų kalėjimo, e, neaišku, koks likimas kitų opozicionierių. Šitą situaciją Kambodžoje skaudžiai veikia ir vaikus, mažumas bei moteris. Reikia priminti Kambodžos vyriausybei apie jos tarptautinius įsipareigojimus, apie tai, kas bus, jei Kambodža nesilaikys jungtinių tautų organizacijos numatytų įsipareigojimų. Visi gyventojai turėtų naudoti savo demokratinėmis laisvėmis Kambodžoje. Dėkuoju, ponė Geringer. Pone Ojuland, minutę. Dėkoju pirmininkė. Kambodžoje Samui e, Samransi yra labai svarbus Kambožos e, politikas ir iš tiesų nepriimtina, kad jis buvo sulaikytas. Taip pat nepriimtinas ir elgesys prieš kitus politikus, opozicijos politikus, žemės teisų gynėjus, politinius aktyvistus. Kambodžos tauta nusipelno ramaus, taikaus gyvenimo, kuriam nekeltų grėsmės opozicijos politikų suminėjimas. Iš tiesų sunku žiūrėti į tokią padėtį, bet reikėtų stengtis, kad ten įsigalėtų demokratiją. Ačiū. Pans Vlasakas minutė. Žený pane předsedo, dámy a pánové, eh, projednávání to... Ponios ir ponai, gerbiamas pirmininkė. Tai, kad Europos parlamentas nagrinėja šią temą, yra labai svarbu. Aišku, reikia kalbėti apie politinę situaciją Kambodžoje. ES yra viena didžiausių donorių ir todėl tos finansinės pagalbos negalime švaistyti veltui. Privalome priversti Kambodžos vyriausybę, kad ji užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms, taip pat užtikrintų žmonėms aktyvų visuomeninį gyvenimą, jų nepersekiojant. Labai ačiū. Pone Korolai, vieną mintį. Pone Korola. Ačiū, pone pirmininkė. Kambodžoje rengiamasi rinkimams, o ES kaip svarbiausia donorė turi pabrėžti demokratinių procesų ir žodžio laisvės e, svarbą. 2009 m. rinkimų metu rinkimų stebėtojai pabrėžė, kad e, demokratinių kriterijų rinkimuose nebuvo laikytasi, todėl buvo rekomenduojama pakartoti rinkimus. Antra didelė problema yra e, žodžio ir minties ribojimas, politinės diskusijos nebuvimas. Mes negalime kritikuoti nepotizmo, e, tačiau e, daug kas vyksta neleidžiant piliečiams pasisakyti už jų pečių. Kambodžoje nėra teisinės varstybės principų, opozicijos nariai yra e, persekiojami. Obermeier. Dėkui, ponė Obermeier, minutai. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja vis dar yra tai, kad Kambodžos saugumas kovoja labai griežtai su bet kokiais kovotojais už žmogaus teisės, su taikiais bals... opozicijos nariais. 2012 metais 12-metė mergaitė buvo nušauta e, saugumo e, pareigūnų be jokio tyrimo. Mes negalime kalbėti apie jokią teisinę valstybę. Taip pat e, žemės valdų nusavinimas taip pat yra smerktinas. Cukraus gamintojai nusavina didelius plotus žemės, o po to pagamintą cukrų e, eksportuoja į ES. Mes turime imtis konkrečių žingsnių, kad ši praktika būtų sustabdyta. Dėkoju, ponė Obermair. Toliau komisijos energija Genkvin. pirmininkė, prez, parlamento nariai, ponė Ešton, noriu organi... padėkoti parlamentui už tai, kad surinkėte šias diskusijas. Iš tiesų laikas aptarti, kokia padėtis žmogaus teisės rytyje susiklosti per pastarosius dviejus metus Kambodžoje, kai yra bauginami taikus demonstruotojai, žurnalistai ir politiniai opozicijos, politinės opozicijos nariai. Iš tiesų, Kombožoje neužtikrinami net minimalūs teisminės sistemos standartai. Momsonando suėmimas, nuteisimas 20 metų įkalinimui buvo kritikuojamas mūsų vyriausiosios įgaliotinės pareiškime. Taip pat Kambodžo žmogaus teisų situacija buvo įvardyta 2012 metais pareikštame jungtinių tautų pareiškime. Profesorius Sūriai Ten kalbama apie rugsėjo 24 dieną priimtą įstatymą, kuris e, leidžia žemės nusavinimą. Dėl to situacija tik tai sunkėja. Taip pat e, elgesys su asmenimis priklausančiais kitoms politinėms partijoms yra nepriimtinas ir visi šie klausimai labai aktualūs, turint omenyje, kad 2013 e, m. Liepos mėnesį Kambožoje artėja rinkimai ir žemės nusavinimas tampa vienu iš pagrindinių ir politinių klausimų. E, Europos Sąjunga kreipėsi į Kambodžos vyriausybę, kad aptartų šitą klausimą jau keletų atvejų. Paskutinis iš jų buvo birželio mėnesį. E, šių metų balandžio mėnesį komisaras Degucht aptarė šį klausimą su savo e, kolega iš Kambodžos. Taip pat Van Rompojus lankėsi E, lapkričio, lankysis e, lapkričio 24 dieną Kambodžoje, tai bus taip pat proga aptarti šios klausimus. Taip pat šie klausimai turi būti aptarti su nacionalinės asamblėjos atstovais. Džiaugiamės, kad vis tik tai Kambodžoje yra įmamasi žingsnių demokratijos link, bet šiai karalystiai kelias iki demokratijos dar yra labai labai ilgas. ES visą laiką rėmė ir rems Europos perėjimą prie demokratinio režimo. Demokratijoje, e, Kambodžoje reikėtų užtikrinti demokratiją ir ES yra skirus 7,5 milijono eurų Europ Kambodžos žmogaus teisų komitetui. Taip pat 16 e, projektų yra skirtas finansavimas 2013 metais ir 15,5 milijono eurų bus skirta Kambodžai užtikrinti čia buvių teisėms ir, ir e, teisai į žemę. ES ieško būdų, kaip būtų galima padėti Kambodžai renktis parlamento rinkimams kitų metų Liepos mėnesį. Nes mes norėtume, kad ten rinkimai būtų laisvi ir sąžininki, kai visų balsuotojų teisės ir politinių komentatorių teisės būtų užtikrinamos visiems. Tačiau politinė situacija, žmogaus teisų situacija yra labai glaudžiai Kambodžioje susijusi su žemės teisėmis. Ačiū komisariai, tuo baigiame šio e, darbo tvarkės punkto svarstymą. E, turime šis pasiūlymas priimti rezoliuciją, dėl ko ir bus balsuojama šiandien. Dabar minutėliai padarysime pertrauką, kad galėtumėm išgirsti Sakarovo e, premijos laureato. Ir...